Uh, good afternoon, dear colleagues. We will start. Labą dieną, mėly kolegos. Pradėsime šiandienos komiteto posėdį. Toliau aš kalbėsiu lietuvių kalba. Klausimas tai darbo tvarkės tvirtinimas. Ji nėra jokių pakeitimų, todėl dirbsim pagal numatytą darbo tvarkę. Antras darbo tvarkės klausimas tvirtinam uh, uh sausio 25 uh, dienos uh, E, komiteto protokolą. E, ir dabar e, pirmininkės pranešimai. Is it okay now? No? Yes, please. I can understand. Sorry, it's about, huh? the, it's about the agenda, adoption of the agenda. I thought the... Dėl darbo atverkės prieimimo. Aš maniau, kad pirmas klausimas bus uh, feminiščių savyginos uh, programos pristatymas. Pakeistas tas klausimas, aš tik trečią valandą atėjau. Uh, E, specialiai tam klausimui. Tai nebeliko tų klausimų. Ne, net nežinojau apie tai tiesą sakant. Aš nežinau, kada ta darbo tvarkė buvo primta. Jūsų klausimas yra septintas darbo tvarkėje. Aš maniau, kad pirmas šiandien bus. Ne, septintas tik tai. Atsiprašau, pirmininkė. E, e, informuosiu apie tai, ką per savo paskutinį posėdį vasario 6 dieną nusprendė koordinatoriai. E, Taigi tokie sprendimai yra parengti pakeitimus dėl lyčių aspekto integravimo INTA komiteto pranešimui, tarptautinės priekybos ir es priekybos politikos poveikis pasaulinėms, pasaulinėms vertės grandinėms INTA Malin Bjork renkto FAM pranešimo dėl lyčių lygybės es priekybos susitarimuose pagrindų. FEM komitete parengti nuomonę lybe komiteto pranešimui, kalėjimų sistema ir sąlygos E, ir nuomenės rengimą pavesti IPP frakcijai, surenkti FAM misiją į Maroką e, šių metų e, rugsėjo mėnesį per žalėją savaitę, patvirtinti ekspertų sąrašą FAM komitetų klausimui moteris, lyčių lygybė ir teisingumas klimato kaitoje, sutarti pakviesti du ekspertus į bendrą klausimą su DRA komitetu dėl vaikų santokų paskirti ponę Kunevą kaip pilnąją narę ir ponę Žitnanską kaip pakantinę narę FAM komiteto atstovavimui e, Convention on the Rights of Persons with Disabilities tinkle. Kartu su Ampel komitetu išsiųsti e, e, bendrą laišką komisarėms Jurovai ir Taisen dėl planuojamo bet vėluojančių teisėjų, kurios paketo pasiūlymo geresniam darbui ir asmeninio gyvenimo suderinimui. Tas laiškas jau išsiųstas. Kitas pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo tinklo. Kitas lyčių aspekto integravimo tinklo posėdis yra numatytas balandžio 6 dieną ketvirtadienį Strasbūrę preliminariai nuo 10 iki 11 valandos. Sekantis klausimas yra ketvirtas mūsų darbo tvarkės klausimas – apsikeitimas nuomonėmis dėl naujausių duomenų dėl darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo valstybėse narėse, darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimas dirbantiems tėvams ir e, slaugytojams, taip pat e, e, e išklausyti. Mm, e, Išklausyti esamos situacijos e, yra pakviesti ir MPL komiteto nariai. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Kristin O'Meyer, pristatyti tyrimą. You have 50 minutes. Yeah. Thank you very much. Dear Chair, dear members of the Family Employment Committees. Pirmininkė, užimtumo komiteto narai, Labai ačiū, kad mane pakvietėte čia pristatyti naują nacionalinę politiką 2015-2016 metais. Ši politika buvo formuojama paremant dirbančius tėvus ir namie dirbančius asmenys buvo atlikta apklausa, apklausta beveik 4000 darbuotojų ir buvo padalinti darbuotojai į grupės, dirbančios mokamą darbą ir nemokamą darbą. Buvo išskirstytos skirtingos grupės, vyrai dirba apie 60 valandų, vyrai apie 71 valandą. 30 šešios valandas dirbo motinios ir neapmokama darba jos dirbo trumpiau. Ar tėvams patinka tokia situacija? Priklauso nuo vaikų amžiaus. Jaunų, jauni tėvai, kurių vaikai maži, norėtų dirbti mažiau, o kuo vaikai vyresni, tuo tėvai norėtų dirbti daugiau. mokamas darbas gali praturtinti šeiminį gyvenimą. Beveik pusė apklaustųjų teigia, kad jie palaiko geresnius santykius su vaikais dėl to, kad jie turi darbą. Tačiau kita pusė neturi nuomonės šio klausimu. Tačiau darbas taip pat gali būti nesuderinamas su šeiminiu gyvenimu. 21, 21 procentas darbuotojų sako, sako, kad jie yra per daug pavargę, kad atliktų būties darbus. 15 e, mm, procentų rūpinasi savo darbu, 12 mm, procentų mano, kad darbas trukdo jiems leisti laiką su šeima, e, bet tik tai 3-4 procentai atsako, kad e, darbo ir šeimos įsipareigojimai nesuderinimi. Taigi, taip pat prisideda prie nuovargio. Bet to mes paprašėme atsakyti į du klausimus, kokie, kokios naujos priemonės buvo patvirtintos, padedant suderinti šeiminius įsipareigojimus ir darbą ir kaip galima užtikrinti lankstesnį įsipareigojimų derimą. Pažiūrėjome į atostogas, vaikų rūpybos paslaugas, lankščius darbo susitarimus ir sumažintas darbo valandas. Taigi 2016 metai. 2014-2016 metai ir naujosios priemonės. Nemažai valstybių narių taikė naujas priemonės dėl motinystės ir tėvystės atostogų, motinystės atostogų laikas buvo pakeistas dėl tėvystės atostogų. Mm, mažuma šalių neturi tėvystės atostogų, e, tačiau vis daugiau valstybių narių patvirtina tėvystės atostogas tarp jų. Tarp tų šalių yra Airija, patvirtinusi dvi savaitės tėvystės atostogų Čekija, mano, kad jie patvirtins savaitę atostogų ir Italija ir Ispanija ilgina tėvystės atostogų trukmę. Taipogi tėvystės atostogos keičiamos Slovenijoje, Junktinėje karalystėje, Graikijoje, Luksemburgė. Tai yra platesnis reformos. Uh, reformos e, siekia skirtingų tikslų, nors išeities taškas taipogi skiriasi. Keletas šalių nori, kad e, atostogos būtų lankstesnės ir jas būtų galima derinti su darbu. Niderlanduose nuo 2015 metų motinystės tėvystės atostogas galima derinti su darbu pusę etato. Uh, E, Danijoje ir Luksemburgė galima dirbti pusę etato arba Luksemburgė galima rinktis iš keleto galimybių. E, darbas visų etatų, darbas pusę etato ar galutinės atostogos. Keletas ša, keleto šalių bando lygiai padalinti atostogas, motinystės ir tėvystės atostogų. Austrija numato 700 eurų išmoką per mėnesį, kai atostogos padalinamos po lygiai. Švedijoje norima išmoką panaikinti dėl to, kad e, išmoka neužtikrino rezultatų, kurių buvo siekiama. Ir norima patvirtinti papildomą mėnesį atostogų vienam ar kitam tėvui. Ir Portugalijoje e, tėvas ir motina gali pasidalinti atostogomis ir Graikijoje e, atostogas gali imti abu tėvai. Be to, kai kurios no, šalis nori didinti tėvystės ar motinystės išmokas. Tai gali būti papildoma paskata turėti vaikų, tai apima Luksemburgą, Armeniją ir Slovakiją. Galiausiai keletas valstybių narių išplėtė naudos gavėjų sąrašą. Uh, Taip pat savarankiškai dirbančios motinos gali pasinaudoti išmokomis ir motinystės atostogomis. E, Rumunijoje įtėviai gali pasinaudoti lengvatomis. Ir e, kai Austrijoje įmotės gali taip pat pasinaudoti motinystės atostogomis, netgi jei Be to užtikrinama teisė seneliams rūpintis vaikais. Austrijoje 2014 metais buvo patvirtintos mokamos motinystės atostogos ir Niderlanduose taip pat galima e, vaiko priežiūro patikėti bet kuriam namuose gyvenančiam asmeniu, jis gaus už tai atitinkamą išmoką. Be to, mm, naudojamos schemos, kai kolegos gali padėti vaik, mm, šeimoms turinčioms vaikų. Tokia schema veikia Prancūzijoje, Belgijoje, svarstomas panašus įstatymas e, ir manoma suteikti papildomas laisvas dienas mažų vaikų turinčiam šeimoms. Ar lengva suderinti įsipareigojimus, jeigu tėvai dirba pilnu etatu? Mes nagrinėjame situaciją e, tokiu atveju ir viskas priklauso nuo šalies. Čekijoje, Slovakijoje ir Graikijoje tik tai keli procentai darbuotojų lengvai derina įsipareigojimus. Tačiau e, Suomijoje, pavyzdžiui, 80 procentų žmonių lengvai derina darbą ir šeimą kasgi vyko šioje srityje. Dauguma bandė užtikrinti lankstesnius darbo grafikus e, Portugalijoje, pavyzdžiui, Ispanijoje. 2015 metais Ispanijoje buvo išspręsta byla e, vieno asmens, kuris e, išėjo iš darbo anksčiau, kad galėtų nuvežti vaiką į darželį ir byla buvo išspręsta darbuotojo naudai. Taigi tai jau yra teisinis precedentas. Taigi siekiama anksčiau organizuoti rūpinimas vaikais, kai tėvai dirba. Prancūzijoje tvirtinamas naujasis patimas buvo 2016 metais ir mm, įstatymo esmė yra užtikrinti įmonės išmokas tėvams, kai tos išmokos padengia rūpinimas vaikais. E, Kipras e, užtikrino vaikų priežiūrą mokykloje, kitos šalis taip pat pritaikė laikstinčius įsipareigojimus. Vengrijoje e, buvo sutrumpintos darbo valandos, tris ir daugiau vaikų auginantiems vaikams. Be to bus suteikiamos papildomos laisvos dienos už kiekvieną vaiką. Vokietijoje taipogi buvo patvirtintos naujos nuostatos, leidžiančios tėvams ilgiau dirbti pusę etato. Ispanijoje numatomos laisvos valandos vaikų priežiūrai arba kitiems, kitų priklausomų asmenų priežiūra. Toliau vaikų priežiūra ir jos kokybė, tai vienas iš esminių faktorių, kad tėvai galėtų dirbti. Taipogi vaikų priežiūra turėtų būti labiau prieinama. Italijoje e, buvo tvirtintas papildomas finansavimas e, vietoms vaikų darželiuose. Vengrijoje įmonės gali nurašyti dalį mokesčių, jeigu jos kuria vaikų darželius. Uh, Toliau kolektyvinės dėrybos. ES tai gana svarbi priemonė, tačiau situacija skirtingose šalyse skiriasi. Austrija, Prancūzija ir Belgija mm, į kolektyvinės sutartis patenka beveik visų darbuotojų situacija. Kitose šalyse mm, situacija skiriasi. Mes bandėme paklausti respondentų, kaip kolektyvinės sutartis apima darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimą. Uh, ir pamatėme, kad duomenų trūksta. Taigi mūsų surinkti duomenys daugiau priklauso nuo respondentų vertinimo, o ne nuo konkrečių duomenų. Tačiau mes matome, kad e, tokie sustarimai paplitę Belgijoje, Suomijoje, Niderlanduose, Švedijoje, Slovenijoje, kai kuriuose šalyse jie egzistuoja, tačiau neaišku, kiek toli siekia, tai yra Austrija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija, Vengrija, Rumunija. Kai kur e, tokios sutartys ribotos, tai yra Čekija, Latvija ir Junktinė karalystė. Ir beveik neegzistuoja tokie susirgymai Kiprė, Lietuvoje, Luksemburgė, Maltoje ir Portugalijoje. Na, kokiasgi nuostatos tuose sustarimuose? egzistuoja. Dažniausiai tai apima lengvatas, taipogi apima e, išmokas naudoms gavėjams, pavyzdžiui, priklausomus asmenys prižiūrinčius, prižiūrinčius asmenys apima tie susitarimai. E, daugiausia Skandinavijoje išmokos papildo atostogas Austrijoje, kai kada sektoriniai susitarimai uh, pripažįsta atitinkamus e, motinystės ar tėvystės atostogų laikotarpius, tačiau tik tai keliose sektoriuose tai apima priklausomų asmenų priežiūrą. Italijoje dažniausiai galima pasimti trumpas atostogas gana laisvai ir Austrijoje galima užtikrinti kitokias darbo sąlygas mažų vaikų turinčiam tėvams. Mm. Viso kaimo, kaimo reikia, kad vaiką užaugintum. Tai yra afrikiečių patarlė ir tai labai gerai atspindi ir mūsų situaciją, kad mm, visuomenė turi dėti pastangas, kad būtų įmanoma suderinti darbą ir šeiminius įsipareigojimus. Bent jau keletą pirmųjų vaiko gyvenimo metų reikia nemažai pastangų. Kuo vaikas didesnis, tuo tampa lengviau, tačiau vėliau reikia pasidalinti atsakomybę taipogi. Taigi, kasgi yra tas kaimas? Nu, dirbantis tėvai turi specialių poreikių ir e, tai gali prie tų poreikių pas, patenkinimo gali prisidėti tiek įmonė, tiek e, visuomenė, tiek e, draugai ar kiti šeimos nariai. Reikia e, lygesnio atsakomybės pasidalimo tarp vyrų ir moterų ir socialiniai partneriai gali prisidėti prie socialinių politikos nuostatų įgyvendinimo. Taipogi galima sumažinti išlaidas darbdaviams ir taikyti atitinkamus pavyzdinius modelius. Uh, kolektyvinė, susi, kolektyvinė sutartis gali prisidėti, padedant suderinti darbo įsipareigojimus ir šeimos įsipareigojimus. Tačiau e, du iš dešimties darbuotojų negali pasinaudoti kolektyvinėmis susitartimis ES. Taigi reikėtų užtrikti užtikrinti geresnės kolektyvinės dėrybas. Mes suprantame, kad ir darbdaviai yra kaimo dalis ir reikia užtikrinti, kad tėvai galėtų grįžti į darbą po tėvystės ar motyvystės atostogų. Reikia taip pat um, daugiau lankstumo, užtikrinant, kad niekas nepraleis nieko svarbaus darbe dėl to, kad augina vaiką per trejus pastaruosius metus situacija pagerėja, tačiau m, mm, iš 2016 atlikto tyrimo žinome, kad net ir tose šalise, kur sistema labai lanksti, išmokos e, dosnios, e, vis tiek e, yra daug neligybės ir jeigu tėvystės motinystės atostogomis galima dalintis po lygiai, moteris vis tiek ima daugiau atostogų. Reikia ir kitų priemonių, pavyzdžiui, vaikų priežiūros paslaugų Tokios paslaugos neturi tiesioginės įtakos užimtumui, tačiau e, tik tai visas priemonių paketas, visos priemonės kartu galėtų prisidėti prie užimtumo didinimo ir prie geresnio darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo. Taigi Europos parlamentas ir kiti veikėjai turėtų mm, nuveikti daug, kad e, galėtume ateityje prisidėti augindami vaikus. Neumair, už jūsų pristatymą. Ir dabar kviečiu e, parlamento narius, komiteto narius klausimam ar reakcijai tam tikrai. Ir e, pirmas ponas Gerikė, prašau. Frau Omeyer, ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht. Ich bin hellauf. Ačiū labai. Ačiū už tikrai įdomų pristatymą. Turiu pasakyti, kad esu entuziastingai nusteikęs šios temos atžvilgių, ji yra įtin artima mano širdžiai ir manau, kad tai, jog pristatėte tiek daug detalios informacijos, tikrai nusipelno mano padėkų. Įtin dažnai šiandieną minėjote vieną žodį. Tai yra atostogos ar arba leave angliškai. Turiu pasakyti, kad e, mes su žmona patys turime vaikų ir nekarta teko ieškoti e, žmonių, pagalbininkų, kurie padėtų pasirūpinti vaikais, kad mes šiek tiek galėtume pailsėti. Ir man atrodo, visa ta terminologija, tai yra tėvystės, motinystės atostogos, šiek tiek klaidina, nes e, neretai susiklosto tokios situacijos, kad E, tėvams tenka atlikti tokius darbus, kitame, to, kurie kitame kontekste galbūt būtų mokami, pavyzdžiui, kaip darželio auklėtojo darbas ir panašiai. Man atrodo, kad taip tikrai įdomi tema, apie kurią šiandieną kalbame, tačiau terminologija, tie palyginimai, kurie naudojami, e, ne visada mm, man yra primtini. Na ir įsivaizduokime, pavyzdžiui, kiek uždirba darželio um, darbuotojas Rumunijoje arba um, privati auklė ar privatus asmo prižiūrintis vaiką namuose. Ir tikrai situacija be abejo yra nevienoda ir tokie palyginimai visi iškyla ir iškyla. Ir mano nuomonė, vienas iš pagrindinių palyginimų um, yra susijęs su tuo, ką konkrečiai atlieka tėvai, kai rūpinasi vaikais. Juk tai yra tikrai visa įvairovė įvairių veiksmų. Na ir įsivaizduokime, pavyzdžiui, taip pat asmenys, kurie neturi vaikų ir, mm, ir tą, pavyzdžiui, pensiją, kurią jie gaus sulaukia tam tikro amžiaus, lyginant su uh, tomis šeimomis, kurios augina vaikus, prižiūri vaikus. Uh, Nes dažniausiai mamos prižiūrinčios šeimose vaikus 40 procentų mažiau uždirba negu vaikų neturintis asmenys. Na ir įsivaizduokime, kad turite 10 vaikų, ar ne? Na, manau, tikrai būtų neteisinga tai, kad mm, toks asmuo galiausiai sulaukė senatvės gautų vos minimalę pensiją. Ir man atrodo, kad šiuo atveju galbūt reikėtų kalbėti apie tam tikrą pragyvenimo atlyginimą, living wage, ar kažkokią tai pašalpą globėjams ar tėvams, e, kuri padėtų užtikrinti, kad tėvai gautų deramą atlygį už savo sunkų darbą ir taip pat leistų pasirinkti tevams, ar jie norėtų prioritetą skirti galbūt darbui, ar vis dėlto šeiminiam gyvenimui. Tačiau bet kuriuo atveju tą galimybę pasirinkti reikia sudaryti Ir reikia užtikrinti, kad kad ir kokį variantą žmogus pasirinktų, jis gautų pajamas. Bet kuriuo atveju ačiū už jūsų tyrimą. Tačiau galbūt šimtaprocentinės lygybės dar trūksta. Pane Garsija Perės, prašau. Ačiū pirmininkė ir e, noriu, žinoma, padėkoti Eurofund ir poniai Almarijai už atliktą pristatymą. Mums labai svarbu, kad galime pasiremti šiais duomenimis savo darbe. Ir jau turėsime informacijos, kai Europos komisija mums pateiks savo galutinį kompromisinį paketą, nes jau seniai laukiame Europos komisijos iniciatyvos šioje srityje nuo pat to laiko, kai buvo atsimta direktyva skirta motinų sveikatai. Ir todėl labai svarbu teikti pasiūlymus šioje srityje. Socialdemokratų nuomonė šis paketas turėtų apimti įvairiausias priemonės, teisėkuros priemonės, nes tik ieškodami teisėkuros priemonių ir uh, E, vienodų priemonių visose šalyse, mes galėsime užtikrinti šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą. Na, kai kalbame apie derinimą, visų pirma, kalbu apie vyrus, nes vyrai turėtų daugiau pastangų dėti, derindami kažką. Nes moteris visą gyvenimą kažką derina, derina darbe įsipareigojimus, derbi, derina viską šeimoje, rūpinasi vaikais. Ir tikrai reikia, kad derinimo politika paieškoti instrumentų įtraukti vyrus ir užtikrinti, kad vyrai prisims taip pat dalį atsakomybės, e, užtikrindami vaikų priežiūrą ar užtikrindami tuo, tai, kad bus pasirūpinta senai žmonėmis. Kalbėjote apie šalis, kuriuose yra numatytos tėvystės atostogos ir norėjau užduoti Jums klausimą. Dabar darbo rinka tampa lygesnė vyrų ir moterų atžvilgių. Siekiama, kad motinystės ir tėvystės atostogos būtų vienodesnės, kad tėvams ir motinams būtų nustatomos panašios sąlygos. Yra daug šalių, kurios užtikrina tėvystės atostogas, yra atitinkamos teisės nuostatas e, šioje srityje. Ir iš dalies tėvai netgi gali pasimti dalį motinystės atostogų, tačiau viskas pajudės į priekį tik tuo met, kai bus užtikrintos tėvystės atostogos, kurios e, yra atskiros, nepriklausomos nuo motinystės atostogų ir kurias, e, kurių negalima perduoti motinai. Iki to laiko, kol Ispanijoje nebuvo tokios nuostatos, tik tai 2 procentai vyrų ėmė tėvystės atostogos. Nes e, buvo manoma, kad Atostogos priklauso motinai. Ispanija yra 16 savaičių. E, dalį iš tų 16 savaičių galėjo imti tėvai, tačiau tik tai 2 procentai tėvų ėmė atostogas. Nuo to laiko, kai buvo užtikrintos tėvystės atostogos, neperkeliamos, nepriklausomos tėvystės atostogos, 80 procentų vyrų ima tėvystės atostogos. Atostogos yra pilnai mokamos To neužtenka, tai yra dvi savaitės iki 2016 gruodžio 31 tokia situacija buvo, dabar jau keturios savaitės užtikrinamos, tačiau kai e, tai yra apmokamos atostogos skirtos tik tėvams, 80 procentų tėvų tokias atostogas ima. Darbo rinkoje, kai darbdavys, ne, net darbdavių nekyla mintis klausti motinos, ar ji ketina tapti motina, moters, ar ji ketina tapti motina. Ir kai sąlygos bus vienodos vyrui ir moteriai, tai tuomet e, nekils net klausimas, ar reikia tokį klausimą užduoti ir darbo rinka taps iš tikrųjų vienoda visiems. Dėl to mums labai svarbi ši statistika, e, mums reikia duomenų, kad galėtume pasirem, paremti savo argumentus faktais. Būtų įdomu sulaukti domenų iš visų ES šalių. Ačiū. Ačiū labai dabar, pane Morvai, prašau. Ačiū pirmininkė. Manau, kad visos moteris puikiai pažįsta tą stresą, tą padėtį, kurią turime išgyventi, kai reikia derinti šeimos ir darbo gyvenimą. Ir kartais suderinti profesinį e, karjerą ir šeimos gyvenimą yra labai sunku. Tai yra tipiška moteriai padėtis, bet aš tikiuosi, kad naujos kartos vyrai supras, kad kokia ta padėtis yra ir vyrai patys irgi norės praleisti daugiau laiko šeimose. Reikia baigti. Uh, tų stereotipų egzistavimą mūsų visuomenėje. Vyrai irgi nenuvirs, nenumirs be darbo, taip negalime sakyti. Ir e, moteris e, taip pat neturi dirbti namuose tol, kol e, jas infarktas ištiks. E, Aš manau, kad šeimos ir profesinio darbo derinimas bus naudinga ir paties vyro asmenybei. Tai pakeis stereotipus. Šiandien matome, kad vyrai dalyvauja gimdyme, jie gali pasimti tėvysės atostogas. Ir jie patys net nori vis daugiau dalyvauti šeimos gyvenime, padėti auginti vaikus. Manau, kad tai yra labai gera tendencija. Man atrodo, kad vyrai jau dabar vis labiau ir labiau prisideda prie šeimos kaip darinio kūrimo, prie vaikų užauginimo. Todėl reikia padėti vyrams e, tą naują darbą gerai atlikti, reikia juos skatinti. Labai malonu girdėti, kad vyrai nori praleisti daugiau laiko šeimose. Ir taip pat labai įdomu man buvo išgirsti, kad uh, vyrai vis labiau yra suinteresuoti imtis tėvystės atostogas. Aš norėčiau sužinoti, ar jūs per savo tyrimą apklausėte vyrus, ar bandėte išsiaiškinti, ar yra e, nuomonių skirtumai tarp, pažiūrėjau, vakarų Europos ir rytų Europos. Nes žiniagi, kad rytų Europos e, valstybės, buvusios socialistinės, tos valstybės yra mažiau turtingos E, tiesiog žmonės turi mažiau pinigų. Pavyzdžiui, mano valstybėje Vengrijoje minimalus atlyginimas kartais yra dešimt kartų mažesnis negu vakarų Europos valstybėse. Ir aš manau, kad tai yra tam tikras mūsų diskusijose klausimas tabų. Mes labai retai apie tą kalbame. Kalbam bendrai, tarsi e, visų moterų padėtis būtų vienoda, tarsi ir Vengrija, ir e, Austrija gyventų tokiom pat sąlygom. Skirtumas tik tai 200 km, bet Austrijos ir Vengrijos padėties negalima lyginti. Padėtis yra labai kitokia. Nes neišnekėjausi su uh, medicinos seserėmis dirbančiomis ligoninėse. Joms tenka nepaprastai daug darbo, atsakomybė didžiulė. Jos uh, neretai dviem, netgi trim etatais dirba uh, kad e, uždirbtų ir net e, per atostogas jos e, dirba, jos nenori prarasti pajamų. Pavyzdžiui, ir čia aš esu mačiusi vengrių moterų, kurios važiuoja į Austriją sezoniniam darbui. Žinau seselę, kuri važiuoja per savo atostogas į Austriją, į ūkius, dirba žemės ūkio darbus, kad užsidirbtų. Taigi moteris Danijoje, Švedijoje turėtų suprasti, kokia yra pas mus padėtis ir reikėtų skirti dėmesio tiems didžiuliams skirtumas tarp valstybių ir lygiai taip pat galimybėms suderinti prof, profesinį ir asmeninį gyvenimą. Rytų Europoje tą padaryti yra žymiai sunkiau negu vakarų Europoje. Jūs turite liberalizmo, neoliberalizmo tendencijų, tos tendencijos pradeda pamažu ir pas mus ateiti. Uh, į rytų Europos valstybės, bet kartais tos tendencijos e, būna žalingos, nes moteris, kurios nedaug uždirba, e, turi tiesiog dirbti daugiau valandų. Ir tuo pat metu jos turi rūpinti savo vaikais, savo tėvais, seneliais ir panašiai. Ir moteriai tenka nepaprastai didelė atsakomybė. Ir dažniausiai būtent moteris e, tą rūpinimąsi darbą šeimose atlieka, o ne vyrai. Ačiū. Paprašysiu dabar atsakyti klausimus. Dziękuję bardzo. Mm, ja muszę powiedzieć, że no może troszkę Wło w Włoże to się nazywa kij w mrowisko. A... Labai ačiū. Aš tikriausiai įpilsiu alyvos į ugnį. Kam mums moterims reikia lygybės? lygybės verčiančios mus e, eiti dirbti, paliekant vaikus namuose, su aukle ar su tėvu. Aš norėjau pabrėžti vieną dalyką. Madri, moteris ir motina yra nepakeičiamas asmo. Vaikams ji yra nepakeičiama, nes tai vienintelis asmuo, turintis psichologinių ir fizinių galimybių rūpintis savo vaiku. Psichologų nuomonė per dviejus pirmuosius gyvenimo metus vaikas iš motinos pasisėmė labai daug, susiformuoja pagrindiniai jo charakterio bruožai. Tėvas pradeda dalyvauti vaiko auklėjime nuo dviejų metų tik tuo met atsiranda tėvo ir vaiko kontaktas, nes vaikas pradeda kalbėti, nes kol vaikas nekalba, tėvas negali užtikrinti tokio pat emocinio ryšio su vaiku kaip motina. O kągi mes darome? Siunčiame moteris e, į darbo rinką. Taip, moteris gali daryti karjerą, tačiau ji negali būti rami, ji rūpinasi tuo, kas nutinka su vaiku, o vaikai lieka su tėvais. Ir per pirmąją kadenciją, kai dirbau, buvo atliekami tyrimai ir tiesą sakant, tėvams netgi laikraščius pavykdavo paskaityti, besirūpinant kūdikiais. Motina niekada to nedarytų, tai tiesiog neįmanoma. Ir būtent tokie įgūdžiai, įgūdžiai prižiūrėti vaiką, yra perduodami iš kartos į kartą. Ir moterys jos perduoda savo dukterims. Be to, vaikai iki dviejų metų, žinoma, nesąmoningai dar e, suvokia viską, tačiau vėliau visi bruožai susiformavę per pirmosius dviejus metus lieka, jie išriškėja. Žinoma, moteris turi grįžti į darbą po montinystės atostogų, jeigu moteris nori toliau daryti karjerą. Taigi, mano nuomonė, mes turėtume vienu ar kitu būdu uh, apmokėti motinai už jos darbą, užmokėti už tai, kad ji lieka namie su vaikais, užmokėti jai pensiją, kad vėliau e, jos pensija nebūtų 30-40 procentų mažesnė už vyro pensiją. Nesirūpinkime tėvais, kurie numirs darbe dėl infarkto, ar insulto. Nes jeigu vyras e, jaučiasi gerai šeimoje, jis jausis gerai ir darbė, jis didžiuosis galėdamas dirbti, uždirbti ir išlaikyti šeimą. Man tokios nuostatos reiškia, kad vaikai bus auginami streso sąlygomis tas mišinys tarp vyriško ir moteriško mm, vaikams lems e, psichologinės problemas. Labai ačiū, ponė Kuneva. Ačiū labai, gerbama pirmininkė. Visų pirma, Norėčiau padėkoti Eurofund atstoviai, pateikusiai tokį įdomų pristatymą. E, matome, kad gimstamumas Europoje mažėja ir dabar akivaizdžiai iškilo rimta problema visam žemynui. Todėl dabar Europos e, institucijų politika turi būti pakeista, turi pasikeisti. Okay, thank you very much. And I, I would like to ask uh, uh, Mrs. O'Meara to answer. Dėkoju, dabar paprašysiu ponios O'Meara atsakyti pateiktus klausimus. Atsiprašau, neišgirdau paskutinio klausimo, nes buvo kažkokių uh, trukdžių su vertimu, galbūt uh, ponia Kuneva galėtų pakartoti. Na, bet kuriu atveju dėkoju už visus klausimus, turiu pasakyti, kad tikrai sritis nėra paprasta Ir aš tikrai pati negalėsiu pateikti kažkokių lengvų visų problemų sprendimo būdų. Panas Kirkė daug apie tai kalbėjo. Ir kalbant apie mokamą ir neapmokamą darbą bei visuomenės požiūrį į tokius darbus. Na, Nežinau, trūksta pavyzdžių Europoje, kad būtų mokama už tokį neapmokamą darbą. Na be abejo, išskyrus tos atvejus, kai išeinama tų vadinamųjų atostogų, nors tai ir yra klaidinantis, klaidinantis terminas. Aš pati puikiai pamenu, kiek teko tų e, atostogų metu pačiai dirbti. Ir tos tėvystės atostogų schemos ES skiriasi, kai kurios yra įtindos, nes kai kurios ne, kai kurios yra ilgos, kai kurios priešingai. Tačiau taip e, pritariu Jums, kad e, žmonės turi turėti pasirinkimo laisvę. E, tiek ir šeimose, tiek ir tarp vyrų, tarp moterų. Be abejo, džiugu, kad tos schemos padeda tiems asmenims, kurie nori pasidalinti darbų šeimoje lygiau. Be abejo, buvo dar šiandieną teirautas ir dėl to, ar yra duomenų apie tai, E, kiek aktyviai naudojamasi motinystės ar tėvystės atostogomis skirtingose valstybėse narėse. Na, aš neturiu naujausių statistinių duomenų. Prieš tris metus Eurofund e, ataskaita buvo parengta ir e, ten nustatėme kad kai kuriuose šalyse e, buvo neįtin dažnai atostogos įmamos, skandinavų šalyse priešingai, e, tėvystės, atostogų, tėvystės ir motinystės atostogos buvo populiarios ir greičiausiai todėl, kad e, išmokos yra susijętos su realiu užmokesčiu. Tad tokia, tokia mano žinoma situacija. Jūs jau ne pirmieji, kurie prašote tokios statistinės informacijos, tad tikiuosi, kad galbūt per porą mėnesių pavyks tos duomenys surinkti ir juos pateikti. Dabar dėl komentaro, kurį pateik, pateikė mm, Vengrijos atstovė. Viskas yra susijęs su tuo, kiek mokama vyrams lyginant su moterėmis, e, nuo, priklauso nuo tų um, lyčių skirtumų atlyginimuose. Uh, Na ir be abejo, nuo pajamų priklauso tai, kiek to apmokamo ar neapmokamo darbo imamasi. Ir galbūt būtų galima pasvarstyti, kaip tos atostogas galėtų būti susijėtos su realiomis pajamomis, kad būtų sąžininkai pasidalyma pareigomis. Dabar dėl rytų ir vakarų Europos valstybių narių, na, neturime e, tokių atskirų duomenų, tačiau rengdami ataskaitą be abejo atsižvelgsime į tai, pažiūrėsime, ar bus kažkokių pastebimų ir įdomių skirtumų tarp rytų ir vakarų Europos. Be abejo, puikiai suprantame, kad e, rytų Europoje užimtumo mastai tarp moterų yra didesni, galbūt ir dėl istorinių priežasčių, todėl kad moteris mm, jau daug seniau pradėjo dirbti rytų Europoje, nei kad buvo įprasta vakarų Europoje. Tad čia yra tam tikros tradicijos, kurios tęsiasi. Dar dėl to paskutinio klausimo. Ačiū. Norėčiau paprašyti ponios Kunevos pakartoti savo klausimą, nes kilo problemos su vertimu. Ar ponia Kuneva galėtų pakartoti savo klausimą, prašau. Ačiū. Labai ačiū. Ar dabar girdite? Noriu padėkoti Eurofound už atliktą tyrimą. Demografiniai tyrimai rodo, kad labai mažėja Europoje gimstamumas. Reikėtų labai gerai apsvarstyti mūsų politiką šioje srityje. Žvelgdama į daugelį valstybių Europoje, aš galiu konstatuoti, kad pagalba, kurią gauna šeima vaikų auginimui, yra labai nedidelė, labai menka. Todėl aš noriu paklausti, Ar Eurofound negalvoja ir ar galėtų atlikti tyrimą apie socialinės išmokas, kurias gauna šeimos, už subsidijas, kurias valstybė skiria. Kokiu mastu valstybė palengvina tėvams vaikų auginimą. Taip pat aš norėjau šiek tiek pakalbėti apie tėvus, kurie gali ir nori vaikus auginti. Galbūt tie tėvai galėtų e, įsivaizduoti, kaip jaučiasi motina, tiesiog pasijausti motinos vietoje ir bandyti įsivaizduoti, kaip vaikas jaučiasi, kokia vaiko emocinė būsena. Aš esu mačiusi tėvų, kurie supranta, kad vaikas gimė Bet po to kitas svarbus jiems etapas yra išėjimas į mokyklą, bet tarp tų dviejų etapų jie nieko nemato. Okay, Ačiū labai. Ar galėtumėte sureaguoti į tą papildomą klausimą? Taip, ačiū. Dėl to galimo tyrimo turiu pasakyti, kad nemažai e, medžiagos jau yra surinkta šioje srityje. Galėtume e, tą medžiagą galbūt ir jums persiusti. E, E, buvo jau atlikti tyrimai dėl išmokų, e, pavyzdžiui, motinystės išmokas gaunančiams moteriams. Tačiau be abejo pritariu, kad tikrai būtų naudinga labiau pasigilinti į tą išmokų sritį. Tai yra tikrai įdomus klausimas. Dar trumpai norėčiau sugrįžti prie, e, prie pensijų klausimo. Nežinau, kaip e, valstybėse narėse yra sprendžiama ši problema, tačiau, pavyzdžiui, Austrijoje yra sudaromi kolektyviniai susitarimai ir e, bandoma atsižvelgti į tuos e, motinystės ar tėvystės atostogų laikotarpius ir jie yra įskaičiuojami į stažą. Tad jeigu, tarkim, dviejiem ar trejiems metams išeinama tėvystės atostogų, tai nėra kažkokia tai mm, mm, kažko, kažkokia tai mm, trukmė, kuri nėra įskaičiuojama į darbo stažą. Ir man atrodo, tai yra gana įdomus pavyzdys, kuriuo būtų galima pasinaudoti, kalbant apie kolektyvinius susitarimus. Mair, ačiū už pateiktą informaciją. Iš tikrųjų, e, mums, mūsų komitetui ypatingai svarbu, kokia padėtis yra valstybėse narėse, be abejo, yra skirtinga, ne, niekada nepasieksim taip, kad visur būtų vienoda, e, vienodos galimybės suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, bet bet kokiu atveju mes tikrai labai rimtai laukiame e, Europos komisijos reakcijos į mūsų priimtą pranešimą dėl darbo ir šeimos suderinimo ir tikimės, kad balandžio mėnesį jau turėsim paketą tiek teisėkuros, tiek kitų neteisėkurinių priemonių ir kuomet mes galėsim vertinti ir lygit ir žinot, kokia yra situacijose šalyse. Aš tikiuosi, kad tikrai na, situacija keisis ir keisis į gerąją pusę. Ačiū dar kartą labai ir sėkmės geriausios. Kitas mūsų klausimas. Penktas klausimas. Apsikeitinamas nuomonėm dėl lyčių lygybės akademijoje ir tyrimuose GER priemonė dalyvaujant Europos komisijai tyrimų ir inovacijų generaliniam direktoratui. Everything is okay? They are okay? Yeah. Taigi mm, e, e, e, kviečiu ponę Vivian Vilis Maziričį ir ponę Barbarą Limanovską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 Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau trumpai Jums pristatyti lyčių lygybės strategiją mokslinio tyrimų ir e, naujovių kūrimo srityje. Jums internetu buvo pateiktas dokumentas, kuris vadinasi lyčių lygybė mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Jis yra detalesnis negu tai, ką aš dabar jums čia pristatysiu, noriu pabrėžti, kad šioje srityje lyčių lygybė e, vertinti yra pasirinkti trys pagrindiniai tikslai. Tai yra lyčių lygybės e, mokslinės e, aspektas, lyčių lygybės sprendimų prieimime ir e, labai dar vienas specialus dalykas - lyčių lygybės integravimas į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Mes norime, kad būtų atsižvelgta į biologinės savybės, bet taip pat ir socialinės bei kultūrinės vyrų ir moterų ypatybės mokslinio tyrimų srityje. Šie tikslai yra įrašyti ir į komiteto nuomonės projektą. Mes uh, kartu su valstybėmis narėmis, tiems tikslams pritarėme, o bendras tikslas yra nuolat nuosekliai juos įgyvendinti trimis lygmenėmis. Kiekvienam lygmeniui yra numatytos specifinės priemonės. Europos lygmenių Horizontas 2020 pagrindų programa, nacionalinių lygmenių yra parengti nacionaliniai veiksmų planai ir didžioji dalis valstybių narių nacionalinius veiksmų planus praėjusiais metais pateikė. Na, o mokslinių tyrimų E, institutų lygmenių, kuris yra nepaprastai svarbus lygmo, kaip ir universitetai, yra rengiami lyčių lygybės planai. Kalbant apie horizontą 2020, ten išsikelti yra e, aukto aukštesni tikslai negu ankstesnėje pagrindų programoje. Europos komisija tarpinį vertinimą paskelbs gegužys mėnesį, taigi mes vis dar tą tarpinį vertinimą rengiame. Bet jau dabar galiu pasakyti, kad uh, kad konsultacinėse grupėse 50 procentų atstovavimo tikslas yra tenkinamas. Ir jau dabar mes priartėjome prie 40 procentų nepakankamas atstovavimos lyties atstovavimo e, valdybose. Mes e, kalbame ir apie moterų projektų koordinatorių e, deramą atstovavimą. Kalbant apie e, lyčių e, E, lygybės integravimą mokslinio tyrimų srityje, turime pripažįsti, kad čia darbas yra labai naujas. Mes vis dar atliekame kokybinį vertinimą. Šio klausimo negalime išspręsti tik skaičiais. Mes iš esmės kalbame apie žinias, apie kompetenciją ir tai turės įtakos mokslinio tyrimų rezultatų išvadoms. Horizontas 2020 šiuo požiūriu yra lyderis ir labai nedaug nacionalinių finansavimo agentūrų kol kas ėmėsi e, dirbti taip, kaip numatyta. Taigi vis dar mokomės, potencialas yra didžiulis, tačiau reikia, kad visi suinteresuoti subjektai, skaitant universitetus, mokslinio tyrimo institutus, kurie prašo subsidijų, būtų žymiai aktyvesni ir dėtų daugiau pastangų. Na, nu, dabar aš norėčiau pakalbėti apie bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, nes labai svarbu, kad viskas būtų daroma nacionaliniu lygmens bendradarbiavime mokslinio tyrimų sričiai. Pažangos ataskaita buvo paskelbta šių metų sausio mėnesį ir galite labai aiškiai matyti, kiek yra pasiekta atskirose valstybėse narėse, užtikrinant aukštesnio rango mokslininkų atstovavimą arba aukštojo mm, mm, mokslo institucijose moterų atstovavimą. Na ir galiausiai grįžtu prie lyčių lygybės planų. Tai yra turbūt svarbiausia priemonė, kuri yra išskirta e, mokslinio tyrimų politikoje ir universitetų politikoje. Čia irgi yra e, reikalaujama, kad būtų įgyvendinti trys anksčiau mano įvardinti tikslai. Didžioji jų dalis e, įgyvendina tik tai sprendimų prieimimo ir mokslo srities e, tikslus. O paskutinis tikslas nėra įgyvenimas. ES pagrindų programos juos remia ir kol kas jau 17 projektų esame finansavę. dėl ES subsidijų teikimo. Maždaug 39 milijonai eurų. Tai priliksta 130 lyčių lygybės planų įgyvendinimui. Jie būtų įgyvendinti 113 universitetų ir mokslo tyrimų institutų. Babra Limanovska, man sėdinti iš dešinės greitai jums pristatys G priemonę. Ji yra sukurta remiantis tų projektų patirtimi, ir nacionalinių iniciatyvų įgyvendinimo patirtimi. Yra stengiamasi sukurti tam tikrą svertą, pusiausvirą, kad universitetai ir mokslinio tyrimo institutai galėtų numatytosius planus įgyvendinti. Reikalavimas, e, par, or, o tiksliau, prašau, konkursas suorganizuoti lyčių lygybės planus, parengti juos jau yra numatyti ir yra numatyta 6,1 milijono e, finansavimo galimybė, 2-3 projektai galėtų būti padengti. Taigi, pirmininkė, apibendrinama galiu pasakyti, lyčių lygybė horizonte 2020 yra uh, visas, visa, integruojantis visą apimantis planas ir mokslinio tyrimų institutuose ir universitetuose lyčių lygybės užtikrinimas turi būti užtikrinamas greta mokslinio tyrimų e, ir prastos veiklos vykdymo. Ačiū. Pone Vilis Mazičiai, o dabar aš suteiksiu žodį ponai Barbarai Limanovskai, e, kuri yra Eigė instituto e, lyčių integravimo pareigūnė, vyriausia pareigūnė. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš norėčiau trumpai pristatyti tam tikrus praktinius e, rezultatus susijusius su tais projektais, kurie yra įgyvendinami. bendradarbiaujant tarp skirtingų universitetų e, Europos Sąjungoje. Dauguma jų gauna paramą iš komisijos e, pagal septintąją pagrindų programą, taip pat pagal Horizontas 2020. Ir taip pat yra parengtas bei gyvendinamas lyčių lygybės planas. Šis projektas yra bendra komisijos ir Europos lyčių lygybės instituto iniciatyva. Iš vienos pusės um, vadovaujamasi požiūriu, kad EIGE turi užtikrinti lyčių aspekto įtraukimą, o taip pat užtikrinti, kad mm, mokslinių tyrimų direktoratas įtrauktų lyčių aspektus į vykdomą veiklą. Rezultatai yra pagristi e, darbo rezultatais vietoje, 28 valstybėse narėse, taip pat ekspertų susitikimais ir um, tam tikrais um, testais, kurie buvo atlikti, kuriuos organizavo universiteto atstovai, mokslinio tyrimo organizacijos. Uh, Turiu pasakyti, kad vadovaujamasi gana aiškia vizija, norima užtikrinti, kad daugiau lyčių lygybės atsirastų mokslinių tyrimų sektoriuje. Ir be abejo, čia daugiausia dėmesio yra skiriama e, lyčių aspekto integravimui e, į mokslinių tyrimų kar, karjeras, karjeros darimą. Jeigu pažvelgtume į tai, Mm, kas sudaro mūsų priemonę, pamatytume štai ką. Svarbiausia dalis yra e, toks mm, išsamus e, vadovas, išsamus gidas, kuris pademonstruoja, kaip lyčių lygybės planai ar e, lyčių lygybės principas gali būti integruotas mm, institucijose ar įstaigose. Taip pat e, daug dėmesio skiriama instituciniams pasikeitimams, pokyčiams ir bandome įvertinti, kas turėtų nutikti, pavyzdžiui, universitetuose, mokslinių tyrimų organizacijose, jog būtų įmanoma užtikrinti, kad vyrai ir moteris galėtų siekti pažangos savo karjerose ir daryti tai padavaujantis vienodomis sąlygomis. Taip pat buvo į tą priemonę įtrauktos ir lyčių lygybės plano praktinis apibrėžimas, taip pat e, tas išsamus vadovas ar gydas ir veiksmų e, tam tikros priemonės, priemonių rinkinys. Taip pat yra pateikiama bazinė informacija apie visas 28 valstybės narės, kuriuose buvo atlikta analizė. Na ir kai buvo ta analizė atliekama, Buvo bandoma pažiūrėti, kokiais požiūriais skirtingose valstybėse narėse vadovaujamasi, integruojant lyčių aspektą į mokslinių tyrimų sritį analizavome situaciją e, universitetuose, pavyzdžiui, ir išsiaiškinome, kad lyčių lygybės planų e, kūrimas e, pagal ES finansuojamas iniciatyvas buvo tikrai tvirtas, remiamas ir prisidėjo prie viso proceso sustiprinimo. Lyčių lygybės planai, kurių gyvendinimą remia ES, funkcionuoja kaip tam tikri mm, E, pionieriai, kalbant apie inovatyvių praktikų e, rengimą ir taikymą. Jie taip pat vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant, kad mokslinių tyrimų ir aukšto išsilavinimo institucijos galėtų bendradarbiauti, taip pat įtraukti lyčių aspektą e, institucinių mastų į savo veiklą. Be to, lyčių lygybės planas yra e, toks svarbiausias, kritiškai svarbus žingsnis, kurį privalo žengti kiekviena institucija. Tačiau be abejo, tai nėra vienintelis žingsnis. Čia matote, jie yra šeši. Jie yra pateikti ir mūsų informacinėme vadove ir be abejo tai yra tik tam tikras modelis, jis ne visada atitinka kiekvieną konkrečią situaciją, tačiau bet kuriuo atveju tai gana paprastai paaiškina, ką reikia atlikti, ką reikia padaryti institucijos viduje, norint tinkamai integruoti lyčių aspektą į savo veiklą, į savo praktiką. Šis modelis yra susijęs su informacija apie praktinius pavyzdžius ir taip pat su informacija apie skirtingus projektus ir programas, kurios yra įgyvendinamos visoje Europos Sąjungoje. Dėmesio skiriamas įvairiausioms rytims. Nuo pusiausviros, pavyzdžiui, privataus ir profesinio gyvenimo derinimo, taip pat apima ir tokias politikas kaip seksualinio priekabiavimo politika ir taip toliau ir panašiai. Taip pat žvelgiame į tam tikras kliūtis, į probleminės rytis susijusias su lyčių lygybės principo įgyvendinimu. Ir esame nustatę net keletą tokių probleminių sričių. Viena svarbiausių e, yra, vienas svarbiausių elementų yra, kad būtų nustatyta teisinė sistema valstybėse narėse, nes nesant tos sistemos sudėtinga imtis tolesnių žingsnių. Net jeigu universitetai ir mokslinio tyrimo organizacijos yra pasiryžusios įgyvendinti pokyčius. Dar vienas svarbus elementas. Reikia užtikrinti, kad um, tam tikros paramos struktūros, e, kurios turėtų tinkamas priemonės būtų parengtos. Ir taip pat reikia lyčių lygybės plano visoms institucijoms, nes nepakanka to, nepakaks to, kad e, tik vienas fakultetas ar viena universiteto dalis e, bus pasiryžusi kažką nuveikti visa institucija, visa įstaiga turi imtis tų e, reikalingų žingsnių, apsvarstytų žingsnių. E, Nu, kurie būtų patvirtinti. Tai be abejo reiškia, kad turi įsitraukti ir e, aukščiausio lygio vadovai, taip pat bendruomenės atstovai. Svarbu yra, kad e, būtų kūriamos kitos e, pirmaujančios iniciatyvos ir tai padėtų užtikrinti, kad priemonė būtų veiksminga Tai padėtų suteikti reikalingą paramą bei pademonstruoti, kaip skirtingi elementai susiję su um, lyčių aspekto integravimu galėtų būti užtikrinami. Tad mes norime, kad sistema būtų kažkiek paprastesnė ir šiuo metu e, visos priemonės, visa medžiaga yra parengta anglų kalba tik tai, tačiau nemažai valstybių narių prašė išversti tą informaciją į jų nacionalinės kalbas, kad būtų paprasčiau tą informaciją pasinaudoti, tad tie procesai jau pradėti, vertimo procesas vyksta. Kitas punktas, kalbant apie iššūkius Taip pat yra svarbu suvokti, jog svarbu kalbėti apie tuos institucinių pasikeitimų klausimus ir kaip judėti į priekį. Jeigu mm, egzistuoja kažkokia tai opozicija ar pasipriešinimas, parengėme ilgą sąrašą argumentų visiems tiems, kuriems galėtų to prireikti vykstančiose diskusijose. Tad iš esmės bandome uh, įvertinti visus tuos etapus, žvelgti jų egzistuojančią praktiką, viską sujungti. Ir tikiuosi, tai padės nutiesti mm, tinkamą kelią siekiant integruoti lyties aspektus į akademinę sritį ir tai palengvins gyvenimą mm, visoms toms įstaigoms ar institucijoms siekiančiams eiti šią kryptimį. Na ir čia paskutinė mano pristatymo skaidrė. Čia pateikti statistiniai duomenys. Priemonė pradėta um, įgyvendinti praėjusiu metu spalio mėnesį. Galite internete rasti visą informaciją Europos lyčių lygybės instituto puslapyje um, yra įdėta nuoroda ir GER tool ar GER priemonė 8000 uh, kartų buvo peržiūrėta nuo praėjusiu metu spalio mėnesio. Reikia nepamiršti, kad be abejo buvo ir tas kalėdinių naujųjų metų atostogų laikotarpis, e, kai tų peržiūrų beveik iš vis nebuvo. Na, o priemonė taip pat buvo įkelta ir į PDF formatą internete ir vien gruodžio mėnesį, nuo gruodžio mėnesio iki šiandien e, jau buvo parsisiusta mm, ta medžiaga 600 kartų. Tai man atrodo, tai demonstruoja jog egzistuoja interesas tokio pobūdžio um, veikla. Ačiū, ačiū už Jūsų dėmesį. <clears throat> Dėkoju, e, dėkoju abiem pranešėjom e, dėl lyčių lygybės akademijų ir tyrimuose priemonės pristatymo. Dabar na, nebus klausimų, todėl kad kitas klausimas, kuris yra mūsų darbo tvarkėje, Tai yra e, šeštas klausimas, jis yra tiesiogiai susijęs, e, nes šeštų klausimų yra pateikiama e, nuomonė programa Horizontas 2020 įgyvendinimo vertinimo, atsižvelgiant į jos tarpinį vertinimą ir pasiūlymą dėl devintosios bendrosios programos. Tai yra susiję dalykai ir kadangi aš esu nuomonės pranešėja mūsų FAM komitete, Nuomonė yra parengta, jum pateikta ir šiandien pirmas jos pristatymas, aš trumpai ją pristatysiu ir lauksiu jūsų reakcijos. Tai mano renktoje nuomonėje yra apžvelgiamas programos Horizontas 2020 įgyvendinimo vertinimas ir taip pat siūlomos rekomendacijos ateičiai per lyčių lygybės perspektyvą. Ir iš tikrųjų nuomonės projekte teigiamai vertinu tai, kad pagal e, šią programą e, mokslinių tyrimų įstaigoms E, padedama įgyvendinti lyčių lygybės planus. Tai taip pat teigiamai vertinu bendrą komisijos ir Europos lyčių lygybės instituto e, projektą, kurio tikslas yra sukurti internetinę lyčių lygybės planų priemonę kaip būdą nustatyti geriausią praktiką ir dalintis tą praktiką su atitinkamom suinteresuotom šalim. E, be to, pagal programą Horizontas 2020 yra apibrėžiami trys e, lyčių lygybės integravimo tikslai. Tai pirma yra puoselėti lygias galimybės ir lygia pusiausvyrą projektų grupėse. Antra, užtikrinti lyčių pusiausvyrą priimant sprendimus. Ir trečia, integruoti tą lyčių aspektą, kuris turėtų būti kokybinis į mokslinių tyrimų turinį. Kalbant apie konkrečias rekomendacijas, tai manau, jog tikrai būtų tikslinga uh, padidinti programai Horizontas 2020 skiriamą biudžetą, e, siekiant padidinti e, dalyvaujančių universitetų ir mokslinių tyrimų įstaigų skaičių. Bet togi yra labai svarbu, kad valstybės narės sudarytų tikrai palankesnės sąlygas dalyvauti tyrimuose mokslo tyrėjams ir mokslininkėms gauti tas dotacijas E, ir būtina tikrai skatinti patį moterų verslumą, pasitelkiant mažų ir vidutinių įmonių instrumentą, kuris taip pat pagal šią programą Horizontas 2020 yra skatinamas. E, ir čia dabar kreipiuosi į komisiją ir raginu ir komisiją ir kartu žinoma valstybės narės padidinti su programa Horizontas 2020 susijusių samoningumo ugdymo ir informavimo kampanijų skaičių, patį informavimo kampanijų skaičių, siekiant paskatinti moterų dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose, kad moteris žymiai aktyviau juose dalyvautų ir kad suprastų svarbą reikšmę to ir kad turėtų tokias galimybės dalyvauti e, tuose tyrimuose. Ir galiausiai rekomenduočiau e, ateičiai pasiūlymą dėl devintosios bendrosios programos įtraukti, įtraukti tvirtą lyčių lygybės strategiją ir tam tikrus išmatuojamus tikslus. Nes iš tikrųjų svarbu ir toliau e, remti lyčių lygybę kaip kompleksinį tikslą ir kaip konkrečią sritį, kuriai galima skirti finansavimą. Tai tokios nuostatos yra e, e, pateik, pateik, pateiktoje nuomonėje dirbu ir bendradarbiauju ir bendradarbiausiu su šešėliniais pranešėjais tam, kad iš mūsų komiteto būtų pateikta tinkama nuomonė, mes tai teiksim įtre komitetui. Taigi ačiū dabar uždėmesi ir dabar turė, e, noriu, pakviesti, e, noriu pakviesti šešėlinius pranešėjus e, išsakyti, išsakyti savo e, matymą dėl šitos nuomonės. Taip, Pirmiausia, suteikiu žodį poniai e, e, Galpels. Prašau. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy örömmel olvastam ezt a véleményt. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu man buvo šį nuomonės projektą skaityti. Visiškai sutinku su jumis. Dabar atsiveria milžiniškos galimybės ir mes turime panaudoti šią naująją e, devintąją pagrindų programą. Labai svarbu, kaip jūs sakėte, išlaikyti biudžetą ar užtikrinti gerą biudžetą. Iš esmės aš sutinku su visais jūsų pasiūlymais. Ir be abejo, aš pateiksiu pakeitimų, bet bendrai galiu pabrėžti, kad labai gerai bendradarbiavome. Ar... Labai ačiū ir dabar suteiksiu žodį ponui, ponui Gerikė. Ne, nebenorite? Atsiprašau, pirmininkė. Aha, okay. There is no more, uh, no, no. Uh, there are, I don't see any more shadow rapporteurs. Uh, aš nematau jokių daugiau kitų šešėlinių pranešėjų. Ahogy uh, egyre uh, több. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad vis daugiau kritikos Europos Sąjungai yra skiriama. Ir ta kritika kartais nėra be pagrindo. Labai svarbu, kad ES piliečiai matytų, kaip veikia ES. Šį kartą mes kalbame apie labai daug pinigų. Septyniarių metų projektas. Ir kalbam apie vyrų ir moterų lygybę mokslinių mokslinėje erdvėje, mokslinio tyrimų srityje. Kalbame apie 74 milijardus eurų. Tiksliau sakant, būtų 74,80 milijardų eurų. Tai yra milžiniška suma. Ir be abejo, europiečiai norėtų žinoti, kam tie pinigai bus panaudoti. Kaip aš jau sakiau, Labai daug kritikos yra išsakoma ES atžvilgių. Ir vis kalbama apie tai, kad reikia kritikuoti ir ES veiksmus lyčių lygybės klausimų. Kai mes kalbam, vartojam terminą gender angliškai kalbėdami, aš pati kartais nejaukiai pasijaučiu, nes kai kalbam apie gender equality, mano smegenyse tai yra išverčiama uh, apie lygybę tarp vyro ir moters. Bet man atrodo, kad kartais tas e, terminas dženda reiškia ką kito. Nekalbama tik apie lygybę tarp vyro ir moters. Man čia šiek tiek painu viskas. Aš pati esu juristė. Labai daug metų žinau, kad dirbu vyru ir moterų lygybės pasaulyje. Todėl aš dabar norėčiau išsiaiškinti, ar lyčių lygybė yra tas pats, kaip vyro ir moters lygybė, ar tai reiškia kažką kito. Pasakykit man, prašau, kad mes visi aiškiau suprastumėm. Ir kai kalbam apie gender perspektyv, lyčių perspektyvos integravimą, ką tai reiškia praktiškai? Eiliniai žmonės nesupranta tokių terminų, net ir ekspertų yra labai daug, kurie to negali suprasti. Aš pati turiu šiokių minčių šiuo klausimu. Manau, kad e, mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje reikia įvertinti visas problemas e, iš moterų perspektyvos ir iš vyrų perspektyvos. Yra sričių, kuriuose vyrų dirba daugiau negu moterų. Ir reikėtų atverti daugiau galimybių moteriams dirbti moksliniuose tyrimuose. Pavyzdžiui, turime neurologijos programą Vengrijoje. Vengrijoje labai reikšmingai vertinama ir tik dvi moterys joje dirba. Man atrodo, kad tai yra susijęs su ta vadinamąją gender perspective, lyties perspektyva. Bet aišku, yra kitų sričių, kitų temų, kuriuose uh, yra daugiau moterų. Pavyzdžiui, darbas su vaikais, darbas e, lopšeliuose, uh, medicinos e, seserys. Čia dirba didžioji dalis moterų ir jos turi žymiai daugiau čia galimybių negu vyrai. Nemažai tokių pavyzdžių galėtumėm rasti, e, kaip vienoje ar kitoje gyvenimo srityje e, moteris pačios turi daugiau galimybių negu vyrai. Pagalvokim net pavyzdžiui apie medicinos seserų asociacijas. Joms dažnai vadovauja vyrai, nors 95 procentai medicinos seserų yra moteris. Taigi egzistuoja tas stebuklingas žodis - lyties integracija, lyties perspektyva. Aš norėčiau sužinoti, ką tas iš tiesų reiškia. Pasakykit man, prašau, kad mes kalbėdamėsi uh, e, apie džendą, apie lytį, uh, kalbėtume ne tik apie vyro ir moters lygybę. Ir pasakykit man, kas yra iš tikrųjų ta integracija. Ačiū. Uh, Jeigu daugiau nėra norinčių kalbėti dėl nuomonės horizontas 2020, tuomet aš noriu paskelbti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 9 diena, kitą savaitę, kovo 9 diena 17 valanda. Balandžio 25 dieną e, turėtumėm balsuoti mūsų FAM komitete, o ITRE komitete balsavimas gegužės 29 dieną ir Liepa plenarinės sesijos metu. Taigi šį klausimą baigiam, perinam prie septinto darbo atvarkės klausimo. Septintas darbo atvertkės klausimas – žinios ir praktinė patirtis savyginos vaidmo kovoje su smurtu prieš... Mm. Mes iš tikrųjų vėluojame, mes visai nebeturime laiko, jūsų klausimas yra bendro pobūdžio ir, ir nėra tiesiogiai susijęs su programa Horizontas 2020. Aš labai atsiprašau, mes tiesiog penktą valandą yra numatytas balsavimas, penktą valandą. Liko pusvalandis, mums dar reikalinga įspręsti du klausimus per tą pusę valandos. Mes tiesiog vėluosime, todėl aš labai atsiprašau. Septintas klausimas, kartuoju dar kartą, žinios ir praktinė patirtis, savyginos vaidmo kovoje su smurtu prieš moteris. Šią studiją atliko SI politikos departamentas ir jeigu nariai norėtų gauti šios studijos kopiją, tai būtent reikėtų kreiptis į minėtą politikos departamentą. O dabar aš noriu suteikti e, pristatymui šio tyrimo žodį poniai Liz Kelly. Prašau. Thank you. Um... Ačiū. Ir noriu padėkoti FEM komitetui ir komisijai už tai, kad man suteikė garbę atlikti šią studiją. Taigi pirmiausia pradėsiu nuo to, kad moterų savigina yra ilgalaikė tradicija. Ši tradicija jau daugiau negu šimtą metų pasitarnauja moterims ginant savo kūną ir savo teisę į pilietybę. Sufrašystės Junktinėje karalystėje jie naudojosi, e, kitose šalise taip pat jį buvo jie naudomasi. 80-ame dešimtmetyje Europoje ir JAF savigina buvo labai propaguojama ir dabar moteris aktyvistės propaguoja saviginą siekdami, siekdamos apsisaugoti nuo priekabiavimo arabų pavasario metu, pavyzdžiui, kitų konfliktų metu. Taigi yra moterų saviginos tradicija, tačiau jis susiduria su skepticizmu, su dviprasmiškumu Ir pirmiausia, Ides Karad um, padėjo, Edith Garat um, padėjo apmokyti moteris, uh, naudojamasi buvo Tahir, um, savigino sistema. Ir vėlgi šalia matote Tahir apsaugos ir kovos meno mokymo strategija. Užduotis e, labai konkretiai ir aiški ir tai, apie ką kalbėsiu šiandien, yra susijęs su skaidrėse nurodytomis temomis. Pirmiausia, turime pažvelgti į politiką. Tai yra Stambulo konvencijos 12 straipsnis, e, skirtas prevencijai. Ar savigina gali būti strategija, kurią reiktų apgalvoti įgyveninant 12 straipsnį? Mes manome, kad taip, apie tai gali būti galvojama ir apie tai turi būti galvojama. E, tai padeda susidoroti su praktiniais iššūkiais, užtikrina, kad moteris pasitikė savimi ir turi fizinės galimybės apsigirti. Be to, ši strategija taip pat E, tikslingai orientuota į pažydžiamas grupės. E, tai yra 12 straipsnis e, moterys, kurios yra pažydžiamos, merginos, kurios yra pažydžiamos. Tai ir sistema pritaikyta moterims, pritaikyta mažiau pajėgiams pajėgiams asmenų grupėms ir padeda susidoroti su smurtu, kuris grėsia pažeidžinimiems žmonėms. 12 straipsnyje kalbama apie įgalinimą. Ir savigina kaip tik ir yra toks įgalinimas. Daug patarimų dėl saugumo, kurios moteris gauna iš policijos ir kitų institucijų, apriboja moterų laisvę. O savigina tą laisvę kaip tik išplečia. Tai pat ES ir Europos tarybos politikoje yra nuorodų į moterų savigyną, tačiau tos nuorodos nenuseklios ir jų yra nedaug. Tačiau dar mažiau tų nuorodų yra valstybių narių veiksmų planuose. Mes nagrinėjome politiką nuo 2000 metų ir tokių nuostatų yra mažai, taip pat neskiriamas finansavimas moterų savigynos kursams nei es, nei valstybių narių lygių. Moteris ir merginos jaučia, kad jų kūnas yra įtampos zona, netikrumo zona, jo kūnų gali pasinaudoti kiti, tai nėra moters nusavybė. O feministinė savigina kaip tik leidžia moteriams ir merginoms pajusti savo kūną, būti tikroms dėl savęs, pasitikėti savimi ir jausti stipriomis pajėgiomis. Be to, moteriams suteikiama teisė į savo kūnus ir teisė tuo kūnu naudotis kaip nori. Jeigu pažvelgtume į apibrištis, moterių savigina yra technikų rinkinys, dalis technikų perimta iš kovos menų, dalis e, sukurta atskirai ir pedagogika taip pat yra ypatinga kalbame apie ypatingą grupę asmenų, tai yra feministinė savigina. Taip pat apimama situacija, kai yra užpuolimas. Mes nekalbame apie moters laisvės apribojimą ar bandymą apsisaugoti nuo užpuolimo. Uh, Feministinė savigina apima naujų įgūdžių mokymasi ir tie įgūdžiai gali būti aktyviai panaudoti smurtinėje situacijoje. Dažniausiai moteris turi rūpintis ne nepažįstamai žmonėmis, tačiau artimų ratų, nes moteris dažniausiai patiria smurtą iš savo artimo rato. Moterų savigina taip pat apima ir galimybę kritiškai analizuoti smurtą prieš moteris, nes uh, smurtautojas kaltinamas, o kai suteikiama galimybė apsiginti. Labai dažnai moterų krizių centrai dirba su moterimis, teikia konsultacijas, o moterų savyginos kursai gali būti tokia solidari tarpė, kur moteriams teikiamos galimybės atsiginti, suteikiama atitinkama laisvė. Mes e, daugiau žinome apie aukos sindromą negu, moterų, negu apie moterų galimybę atsispirti smurtui. Tačiau 80-ame dešimtmetyje e, pastebėjome, kad įgūdžiai išvengti, nutraukti arba atsispirti užpolimui padeda moteriams e, išgyventi smurtinėje situacijoje. Tačiau tų įgūdžių moteriams trūksta. nemažai yra situacijų, kai moteris turi pačios užtikrinti savo saugumą. Ir moterų savyginos kursai yra kaip tik tokia praktika, kuri padeda tai padaryti. Mes rėmėmės įvairiausiais tyrimais, radome 58 tyrimus, 7 tyrimai buvo atlikti Europos vien, buvo tyriama, kiek veiksmingi yra tokie kursai, kokį poveikį jie turi. Nemažai duomenų yra iš Junktinio Amerikos valstijų, Ten e, buvo daug investuojama į seksualinės prievartos užkardimą universitetuose ir moterų savigynos kursai buvo naudojami kaip priemonė tam tikslui pasiekti. Vienas iš įdomiausių dalykų apie moterų savigyną yra tas, kad e, pripažįstama, kad moteris gali atsispirti smurtui, jeigu ji turi tam atitinkamus gebėjimus. E, ir kad savignos kursai turi labai didelį poveikį, tačiau reikia naudoti technikų rinkinį, nes vien kovos menais e, remiantis nepavyko pasiekti tokio gero poveikio, kai tikslingai formuojant atskiras praktikas skirtas moteriams. Be to, galimybė pasinaudoti tokiais kursais taip pat e, mažino potrauminio streso pasiekmes. Be to, mokymai ir saviginos kursai e, sumažino agresijos atvejų skaičių. Taigi, yra duomenų, kad moterų savigina užkerta kelią smurtą intelektui. Taip pat baimės lygis tarp moterų sumažėjo, padidėjo jų pasitikėjimas savimi ir taip pat moteris pradėjo daugiau gyventi, e, dalyvauti socialiniame ir kultūrinėme gyvenime. Be to, moteris e, iš naujo apmastė, kas yra smurtas prieš moteris ir kas už tą smurtą atsakingas. Tiesiog e, minime keletą pagrindinių tyrimų. Pirmoji studija buvo atlikta Kenijoje, e, e, buvo tyrinėtos merginos, beveik 2000 merginų lankė savyginos kursus ir buvo taip pat kontrolinė grupė, 328 merginos išgyvenimo mokėsi. Buvo šešias savaitės, 12 valandų mokymų. Prievartavimo atvejai sumažėjo 18 procentų, 11 procentų sumažėjo kitoje grupėje. Pusė moterų galėjo pasinaudoti techniką, užker, užkirsdamos kelią išpoliams. E, buvo nustatyta, kad e, savignos kursai yra tikrai veiksmingi ir taip pat e, jie nedaug kainuoja. Antroji studija Senetal buvo atliktas tyrimas, buvo 893 tyriamųjų, vėliau buvo padaryta išvada, kad prievartavimo atveju buvo kur kas mažiau e, savyginą lankiusių moterų grupėje. Taigi, savyginos kursai yra efektyvi prevencijos strategija. Mes nenustatėme jokių minimalių standartų ir žinoma nėra jokių europinių minimalių standartų, tačiau mums pavyko tuos standartus parengti, analizuojant studijas. Ir e, su tais standartais galite susipažinti mano pranešime. Moterų savigina yra praktika, e, kurioje saveikauja mokytojas ir mokinys, žinios ir praktikos. Laikomasi pagrindinių principų. Pirmiausia, pagalvojama, e, iš naujo apmastomas aukos sindromas, taip pat e, metamas, kvestionuojamos moteriškumo nuostatos. Bet to moteris įgalinama su, suvokti, jai padedama, kad ji gali paprastų technikų pagalba pati apsiginti ir apginti savo artimuosius. Taigi moteriai leidžiama pajusti savo galę, savo jėgą ir leidžiama suvokti, kad ji turi galimybę apsiginti. Tai citata, Australijos feminiščių citata. Ir čia sakoma, kad savignos kursai nesusiję su jokiomis politinėmis nuostatomis, nėra jokių sąsajų tarp moters kūno ir prievartos kultūros. Ir pirmiausia, kultūros, kuri tarsi pateisina prievartą prieš moteris. Tačiau saviginos kursai ne tik tai pakeičia moters kūną, jie pakeičia ir suvokimą, kas yra moteriškumas, suvokimą, ką gali padaryti moters kūnas. Ir taip pakeičiamas ir politinis diskursas ir visuomenės nusiteikimas. Išvada pabaigoje būtų tokia. Uh, Saviginos kurstai yra daug žadanti praktika, užkertant kelią smurtui prieš moteris. Tai tikrai žada teigiamus pokyčius, tačiau kol kas ES lygių šis rytis nėra remiama ir lieka paraštėse. Mūsų manimų, kad e, mūsų manimų reikia įtraukti moters saviginą į prevencinės programas, ypač prevencinės programas susijusias su 12 Stambulo konvencijos straipsniu. Reikia parengti ES lygio kokybės standartus, parengti trenerių tinklą, skatinti ne, savignos kursus su propagavimą, taip pat renkti specialistus, galinčius moteris mokyti savyginos. Turėtume naudotis ES tyrimų medžiagą e, ir rinkti europinius duomenys, nes dabar daugiausia remiamas JEV duomenimis. Ir galiausiai e, moterių savyginos kursai turėtų būti siūlomi Europos Sąjungai ir pirmiausia Europos parlamentui, tiek parlamentariams, tiek personalui. Labai ačiū už jūsų studijos pristatymą. Pone Morvai, nori klausti, bet tik vieną minutę, ponė, jums. Vieną minutę tik klausimui, gerai? Okay, in that case, I, I, I try to speak English, so... Tada aš kalbėsiu angliškai, kad būtų greičiau. Aš žaviuosi profesorius Keli kriminaliniu darbu e, kriminologijos rytyje. Ir tai, apie ką mes šiandien šnekame, yra labai glaudžiai susijęs su jūsų te, kaip teisininkės darbu. E, kada pasieksime tą tašką, kai moters teisė apsiginti bus įvertinta įstatymu? Ir e, ar galėtumėt papasakoti, kokia dabar yra moterų e, dalyvavimo savyginos e, veikloje, praktikoje e, būklė. Junktinėje karalystėje aš pati labai daug stebėjau e, šią temą ir aš žinau, kad yra atvejų, kai tokių tipinių atvejų, kai e, būti, būtyje smurtas e, E, vyksta mm, nesibaigiant, vyras muša, muša, muša moterį, bet moteris negali apsiginti. Arba kitas variantas yra, kai vyras muša, muša, muša moterį ir galiausiai paima peilį ir nužudo tą vyrą. Kaip visi puikiai žinome, niekad tokie veiksmai nebuvo vertinami kaip reali savigina. Ir turbūt ES yra šimtai moterų, kurios sėdi kalėjime, kartais nubausus iki gyvenimo galvos arba daugybė metų, už tokio pobūdžio saviginą, nes tai nėra vertinama kaip savigina. Taigi saviginos m, treniruotės ir savigina įstatymų. Ar galiausiai tie dalykai bus sutvarkyti? Ačiū profesorė, žodis Jums atsakyti. Kind of extra... Manau, kad uh, Čia jūs pateikėt savyginos e, ekstremalų atvejį. Tai yra e, mirtina savygana, dėl kurios kažkas miršta. Mes nuolat teigiame, kad įstatymę kalbėtume apie kitokio pobūdžio kategoriją. Tai yra savęs apsaugojimo savygina. Kartais jūs galite suvokti, kad gyvybė jūsų iškilo grėsmė ir tada turite imti smurtinių veiksmų, kad apsaugotų samet savo gyvybę, ir, bet taip jūs išsaugote savo gyvybę, galbūt kito žmogaus fizinės gerovės sąskaitą. Aš nemanau, kad e, e, man ši tema yra pati aktualiausia. Moterų savyginos treniruotėse nėra moterys mokomos e, žudyti. Uh, ar gintis žudant. Mes mokome ko kito. Mūsų treniruotėse yra mokomasi apginti savo teisę, suvaldyti savo kūną, sukontroliuoti, kas gali mus liesti, kas ne, nustatyti ribas. Ir tiesą sakant, moterų savyginos trenerės ragina moteris greičiau pabėgti, išvengti smurtautoje, o ne pasinaudotis fizinėmis strategijomis. Fizinės strategijos, fizinės strategijos yra taikomas tada, kai jau kitos išeities nebėra. Pirma, pirmas dalykas, ką darome, yra statom, bandome nustatyti ribas. Kitas dalykas yra bandome ištrūkti iš tos susidariusios padėties, susidariusios aplinkybių. Ir jeigu jau tada nebėra kitos išeities, tada galime pasinaudoti fizinę gynybą. Ačiū labai, ponė profesorė, už uh, jūsų išvalgas, už studijos pristatymą. Uh, Iš tikrųjų, aš manau, kad mes labai dėmesingai klausėm ir geriausios sėkmės. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas, aštuntas. Moterų ekonominis įgalinimas, įgalėjimas privačiame ir viešajame sektoriuje. Mes dabar svarstysim darbinį dokumentą e, ir pranešėja šio klausimo yra e, ponia Ana Het ir aš dabar suteikiu žodį poniai Anai, prašau. Ačiū, kadangi laiko nedaug, aš kalbėsiu labai trumpai. Kaip aš jau sakiau, aš atsiunčiau darbinį dokumentą pranešimui, e, kuriame yra kalbama apie moterų įgalimą privačiame ir viešose ES sektoriuose. E, jau pats pavadinimas gali būti labai plačiai interpretuojamas ir jis, aišku, gali būti labai skirtingai vertinamas. Todėl aš pirmiausia ir parengiau darbinį dokumentą e, prieš e, pabaigiant patį pranešimą. Aš manau, kad iš e, surinktos medžiagos aš galėsiu parengti gerai suformuluotą pasvertą pasiūlymą. Vakar iš ryto aš susitikau su šešėliniais pranešėjais, pirmas mūsų toks posėdis įvyko, taip pat pakvietėm suinteresuotas pusės, e, kuriuoms rūpi ši temos, ši, šis rytis. Ir aš dabar, galvodama apie padėtį ES, suprantu, kad vis tik dar daugelį sričių šiuo požiūriu reikia gerinti padėtį. Uh, E, mes e, iš esmės norime pasakyti, kad apsisprendimas ekonominių požiūrių moteriams yra būtinas, ar teisė apsispręsti yra būtina, e, siekiant žengti žingsnį į priekį. Mes kalbame apie visos struktūros sukūrimą, kad žmonės uh, turėtų aišku vaidmenį visuomenėje ir dabar matome, kad žmonių galimybės daugiausia riboja e, mo, ekonominė padėtis, o moteris, kaip žinia, yra e, dažniau e, neturtingos negu vyrai. Ir mūsų pas, atliktose tyrimuose labai aiškiai matosi, kad ir į pensiją išėjusios moteris dėl to, kad mažiau uždirbo, yra neturtingesnės. Apie tai vakar labai daug apie tai kalbėjome. Jeigu mes norim, kad e, aplinkybės šiek tiek pasikeistų, mes turim labai aiškiai vardinti savo reikalavimus Europos komisija ir valstybėms narės. Mano valstybėje Švedijoje labai dažnai egzistuoja tam tikrų stereotipų diskusijos apie, apie lyčių lygybę. Ir lygiai tą patį kartais e, mes galim išgirsti, kad pažangos dar nepasiekta lyčių lygybė lygybės klausimų 33 metus, ypač kai kalbame apie atlyginimų skirtumus. Švedijoje vyrų ir moterų atlyginimai skiriasi 5 procentais, ES vidurkis yra dar didesnis, todėl reikia pagalvoti, ką galima padaryti. Aš tikiuosi, kad mes galėsim visi kartu dirbti kad šis e, pranešimas įgautų daugiau svorio ir mes galėtumėm tada kreiptis į Europos komisiją ir lyčių lygybės. Negalima lyčių lygybės klausimą nustumti dar toliau ir atidėti neribotam laikui. Mes suprantame, kad reikia aiškių priemonių, aiškių receptų lyčių lygybė užtikrinti Europos Sąjungoje, nes kitaip m, mm, jokių pakeitimų nepamatysime. Ir rengdama šią nuomonę, aš tikiuosi, kad mes galėsime E, prastumti e, būtinus sprendimus ir aš tikiuosi, ir man tikrai labai reikia jūsų visų pagalbos šiame darbe. Uh, ačiū labai už pristatymą, o dabar suteiksiu žodį poniai Ildygo gal pels. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti Anai už e, tą darbinį dokumentą. Manau, kad šis dokumentas yra labai geras ir, mano nuomonė, jame išsikelta pakankamai toli siekiančių tikslų. Čia kalbame už nepaprastai aktualų klausimą, kuris visuomet toks ir buvo, bet ne visuomet tai buvo vertinamas. Mes e, pažangos jau pasiekėm, bet padaryti dar reikia labai daug. Aš žinau, kad laiko labai nelieka, bet vis tik noriu Jums pasakyti, kad nereikia pamiršti, kad moteris yra variklis, varomoji jėga ekonomikos labai svarbi varomoji jėga. Ir kartais moteris negali dirbti tiek, kiek norėtų ir prisidėti prie e, valstybės ekonomikos raidos bendrai. Aš pati turiu porą trumpų pastebėjimų, kuriuos atsiųsiu Jums raštu. E, kai kalbam apie e, profesinio ir asmenio gyvenimo suderinimą, kai kalbam apie motinystės, tėvystės atostogas, ir e, globos teisės, turim nepamiršti, kad e, šia, šis rytis priklauso nacionaliniai kompetencijai. Subsidiarumo principas turi būti taikomas. Todėl pačios valstybės narės turėtų teikti pasiūlymų, tačiau sureguliuoti, tarsi suvaldyti padėtį galima ES lygmeniu. Na, o kalbant apie tą wage mapping atlyginimų e, planų rengimą, jie turi būti daromi nacionaliniu lygmeniu ir tai neturi būti privaloma. Kai kalbame apie tai, kad reikia palyginti duomenis, supraskime, kad turime elgtis labai atsargiai. Dėl e, vy, vyru ir moterų kvotų, ir greičiau moterų atstovavimo kvotų privačiajame sektoriuje arba valstybinėme sektoriuje. E, man atrodo, kad reikia atskirti privatų sektorių ir viešą sektorių. Privačiam sektoriui kvotos turėtų būti kitokios. Privačiam sektoriui negalime reikalauti, kad moteris būtų atstovamas tiek pat, kiek valstybiniam sektoriui. Būtina atsižvelgti į šių sektorių specifiką ir tik tada priimti sprendimus. Privačiam sektoriuje būtina pažiūrėti, kas yra verslo savininkas. Negalime nurodyti įmonės savininkui, kad jis privalo į savo valdymo sistemą įtraukti 40 procentų moterų. Mes to galime reikalauti iš privačios įmonės, bet prievalės tokios, e, reika, kaip čia griežto privalomo reikalavimo negalime kelti, galime tokį pageidavimą išsakyti. Taigi privatus ir viešas sektoriai turi būti atskirti. E, Europos Sąjungoje galime rasti labai daug geros praktikos pavyzdžių, būtina keistis tą informaciją ir aš manau, kad šiame darbo dokumente yra iškelta labai gera mintis tuo klausimu. Toks pat atlyginimas už tą patį darbą, aš už tai visą laiką kovoju E, tikslas, aišku, labai geras, bet e, dar jo toli gražu neįgyvendinome, tas yra savaime suprantama. Ir nepamirškim vėlgi, kad šiuo klausimu valstybėms narėms tenka didžioji atsakomybės dalis. Darbo dokumente yra išdėsite daug delikačių klausimų, jautrių klausimų, dėl daugelio jų būtų galima padiskutuoti išsameu, bet iš pirmo žvilgsnio man atrodo, kad dokumentas yra labai gerai parengtas. Jadviga Višnievska, prašau. Ačiū. Ponės ir ponai, pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti Anai už atliktą darbą. Kol kas esame tik tai preliminarė etape, taigi diskusijos gana bendro pobūdžio. Jeigu kalbėtume apie moterų ekonominį įgalinimą. Ši tema nuolat sugrįžta, kartojasi. Reikia mažinti atotrukį tarp vyrų ir moterų atlyginimų ir tą patį galima pasakyti apie pensijas. Taigi reikėtų moteriams suteikti daugiau galimybių derinant šeimos įsipareigojimus ir darbo įsipareigojimus. Tai struktūrinė problema ir manau, kad e, ją galima spręsti tik tai struktūrinėmis priemonėmis. Tik tai taip mes galėsime pasiekti numatytų tikslų. Vykdant lygybės politiką, reikia užtikrinti, kad taikomos struktūrinės priemonės, nebūtinai jų turi būti daug, tačiau jos turi sėtis tarpusavyje. Mano nuomonė e, siūlomų priemonių atžvilgių yra kritiška, nes manau, kad pernelyg kišimasi į valstybių narių ekonomiką. Kalbu apie atlyginimų žemėlapį, apie lygybės planus. Manau, kad E, pernelik didelė našta tenkia verslui. Mes primetame verslui bendrijos ideologiją, o institucijos ir viešosios įstaigos jau turi visas reikalingas priemonės, taigi reikia tas turimas priemonės naudoti veiksmingai. Tai turi būti užtikrinama visose valstybėse narėse. Matau priemonės, kurios remiasi Švedijos modeliu, tačiau naujausia statistika ir naujausi tyrimai parodo, kad vis dar net ir Švedijoje yra atoturpis tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Ir net ir Švedijoje sunku kovoti su šia problema, sunku šį atotrukį sumažinti. E, PricewaterhouseCoopers savo tyrime 2017 metais, taigi visai neseniai, analizavo moterų padėtį darbo rinkoje. Ir beje, jums rekomenduoju tą tyrimą perskaityti. Ir Lenkijoje pagal šį pranešimą hmm, buvo geriausiai pavyko sumažinti atotrukį tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Ir ji buvo trečioji šalis pagal šį rodiklį. Trečioje vietoje pagal šį rodiklį. Taigi turime kuo didžiuotis. Galima remtis tokiais pavyzdžiais kaip Lenkijoje. Slovenija ir Naujoji Zelandija lenkė apelininkė šiuo aspektu. Buvo tyriamas moteris ir moteris dirbančios visų etatų. Galėtume pažiūrėti, kokie sprendimai yra naudojami Lenkijoje. Lenkijoje beje motinystės atostogos yra vienos ilgiausių Europos Sąjungoje. E, moteris gauna paramą kūdikio žindimo metu, moteriams užtikrindamos visos teisės, moteris gali grįžti į tą pačią darbo vietą po materinėsės atostogų. Taigi manau, kad e, mes galbūt galėtume panagrinėti Lenkijoje pritaikytus sprendimus ir įdėkti juos kitur Europos Sąjungoje, nes šie sprendimai teikia paramą moteriams, kurios pasirenka derinti šeimą ir darbą. Moteris turi jausti saugios, kad galėtų mm, atlikti visus vaidmenis. Ačiū. Köszönöm szépen. Elven örömmel olvastam az ötödik oldalon az egy... Labai ačiū. Man buvo malonu girdėti Jūs kalbate vėl apie, už tokį patį atlygi, apie tokį patį atlyginimą už tą patį darbą. Penktą puslapį apie tai kalbam, bet vis tik tai aš manau, kad kol kas e, tai toli gražu nėra realybė Europos Sąjungoje, mūsų Europos Sąjungoje. Pažvelkim į paskutinę statistiką. Į neturtingiausias valstybės, į buvusias socialistinės valstybės. Ir pamatysime, kad problemų yra daug ir išlieka didžiuliai skirtumai tarp vidutinio atlyginimo ir minimalaus atlyginimo. Ypač jeigu lygintume rytų Europos valstybės su vakarų Europos valstybėmis. Taigi, reikia, kad mes visų pirma uždirbtumėm tokį patį atlyginimą už tokį patį darbą visoje Europoje. Aišku, vyrai ir moteris turi uždirbti tiek pat už tą patį darbą, bet taip pat reikėtų pasirūpinti, kad už tą patį darbą būtų mokama tiek pat ir rytų Europoje, ir vakarų Europoje. Nes dabar dešimt kartų kartais skirtumas siekia vakarų valstybės. Visur peržiasi, atvažiuoja pas mus, perka mūsų žemę, perka įmonės. Ir visiems atrodo normalu, kad išlieka tokie milžiniški atlyginimų skirtumai ir gyvenimo lygio skirtumai rytuose ir vakaruose. Nuosios valstybės narės buvo įjungtos į Europos Sąjungą tam, kad turėtų geresnę ateitį, kad žmonės galėtų geriau gyventi. Aš žinau, kad šis klausimas labai jautrus. Aš žinau, kad jūs nenorite visai apie tai kalbėti, bet leiskit man baigti savo mintis išsakyti. Taigi, vyrai ir moteris turi uždirbti tą patį, dirbdamos toje pačioje e, parduotuvėje. Bet e, e Vengrijos parduotuvėje dirbančios moteris turi uždirbti lygiai tiek pat, kiek Austrijos kolegoje už 50 km dirbantis parduotuvėje žmogus. Ana Hedi, labai ačiū ir dėkoju už jūsų pamastymus apie šį dokumentą. Aš noriu dar kartą priminti, kad tai yra darbinis dokumentas, dar ne pranešimas. Aš e, kol kas dar e, nesurengus tokio prašymo, todėl aš norėjau, kad iš pradžių būtų diskusija ir aš, kad jūsų nuomonės išgirščiau ir jos būtų suregistruotos mano sekretariato. Atlyginimų e, vienodumo klausimas yra labai svarbus, nes jis iš tiesų kažkaip ir su apvienyje visas temas. Visigi absoliučiai pritarė, kad atlyginimų skirtumai turi dinkti. Ir Europos komisija ir valstybės narės turi kažką daryti, nes e, neracionalu yra tai, kad moteris dirbančios tą patį darbą kaip vyrai uždirba mažiau. Kodėl moteris yra mažiau verta? Ir nuo e, e, 1950 metų apie tai yra kalbama, kad vyrai ir moteris turi uždirbti tiek pat už tą patį darbą. Pagaliau, pagaliau reikia baigti tokią praktiką. Bet taip pat reikia to vadinamojo atlyginimo žemėlapio e, parengimai skirtingose valstybėse narėse. Valstybės narės pačios turi tą padaryti. Tada mes galėsim atvirai pakalbėti apie atlyginimų statistiką. Nes kol mes neturėsim aiškios statistikos, tai apie skirtumų panaikinimą negalim net kalbėti. Aš dar kartą sakau, tikiuosi, kad galėsim tą temą padiskutuoti, aš galėsiu išgirsti jūsų nuomonės ir mes galėsim tada visi kartu parengti bendrą pranešimą. Ačiū. Ačiū, Ana Jėt. Šis dokumentas turi būti pateiktas 12, 12 balandžio. O dabar kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra balsavimas. Gal padarykim poros minučių per traukėlę, kad visi pasiruoštumėm balsavimui. Dear colleagues, uh, we will start our... Rangus kolegos, pradėsime balsavimo procesą. Ir balsuosime dabar dėl devintojo darbo tvarkės punkto. valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų susijusius gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai suderinimas. Nuomonės referentė Rosa Estaras Feragut. 120 pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų priimta. 121 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 123 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaiko priimta. 124 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaiko, priimta. 125, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 126, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ne, galbūt pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Dabar balsuojame elektroniškai dėl 12626. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 127 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad pritarta šiam pakeitimui, tačiau galbūt ir dėl šio pasitikrinkime. Pradedame balsuoti elektroniškai dėl 127-ojo. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Šimtas dvidešimt aštuntasis, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šimtas dvidešimt devintasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šimtas trisdešimtasis, kas už, prieš, kas susilaiko priimta, 131 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 11 kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 125 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 136, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Atsiprašau atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 128 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 139, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta atmesta. Dabar dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad pritarta, tačiau pasitikrinkime ir dėl šio pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 140 pakeitimas, kas balsuoti už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 142. Kas balsuojate už? Dėl 142 balsuoti pasirodo nereikia. Eikime tiesiai prie 12 pakeitimo. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Vienas, keturi, keturi pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienas, keturi, penki, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta šiam pakeitimui. Dabar 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Vienas keturi šeši pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dvyliktasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Septynioliktasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 19 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 149, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 150, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 151, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dvidešimtasis pakeitimas. Nuo 20 iki 26 balsuojame blokų, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta, atsiprašau. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtasis kompromisas, už, prieš, susilaikė, pritarta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Balsavimas nuo 40 iki 43 pakeitimo blokų. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar 35 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 44 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Balsuojame blokų nuo 45 iki 48 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 49 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas pritarta. 50 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 51 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Balsuojame blokų nuo 53 iki 54 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 55 už, prieš, Pasitikrinkime elektroniškai. 55 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 56. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 57. ar būtų galima balsuoti už visus pakeitimus iki 66 blokų. Nuo 57 iki 66. Ne visi tam pritarė. Nuo 57 iki 62 galbūt blokų galima balsuoti. Taip? Tad nuo 57 iki 62 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 63. Kas už, prieš, kas susilaiko, pritarta. 64. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusių atmesta. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 66. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 68. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šešdešimt septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktasis kompromisas dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtasis kompromisas, už, prieš, susilaikė, pritarta. 86 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 87 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 88 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 89 už, prieš, susilaikė, pritarta. 90 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Galbūt pasitikrinkime elektroniškai, balsuoti pradedame. 90-asis, tai būtent dėl šio balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 93 pakeitimas, kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, atmesta. 94 už, prieš, susilaikė, atmesta. 95. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Bet pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Ne, vis dėlto pritarta šiam pakeitimui. 96. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 97 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 98 kas už, prieš, kas susilaiko, atmesta. 99 už, prieš, susilaikė, pritarta. 101 už, prieš. Pasitikinkime elektroniškai balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šimtas antrasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šimtas trečiasis pakeitimas dabar, kas už, prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Šimtas ketvirtasis, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta atmesta. 105 už, prieš susilaiko atmesta. 106 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 107 dabar kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 108. Kas už, kas prieš. Dar kartą kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 109. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 110. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 112 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 113 kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktasis dabar, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra dar kartą kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. Dabar šeštasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 117. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 115. Už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Septintasis pakeitimas, taip pat 116 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 118 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 119 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. O dabar elektroniškai balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Džiugu. Sveikiname pranešėją. O dabar perėsime prie kito balsavimo. Čia E, kalbama apie kovą su žmogaus teisų ir pažydimais, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, skaitant genocido kontekste. Pranešėja Lilijana Rodrygės. Čia buvo pateiktas pasiūlymas dėl žodinio pakeitimo. Okay. Mm -hmm. Amendment 2A in favor. 2A pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintasis. Už, prieš, susilaikę, pritarta. Dabar dešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikę, pritarta. Dvyliktasis kartu su žodiniu pakeitimu. Suteikiu žodį kolegijai, kad jį pristatytų. 12, I'd just like to add to the amendment after tik norėčiau, kad e, po žiaurių nusikaltimų, kuriuos atlieka Daesh, reikėtų taip pat įrašyti e, arba, kitinė, arba kitos nevyriausybinės organizacijos. Ta dvyliktasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas balsuojate už, kas prieš e, susilaikė pritarta. Pirmasis už, prieš susilaikė pritarta. Antrasis už, prieš susilaikė pritarta. Sveikiname, visiems pakeitimams buvo pritarta. Džiugu. Aha. Mes baigė mūsų e, darbo atvarkę komiteto. Ačiū labai. Kitas mūsų posėdis 20, e, ne, 8-9, kitą savaitę 8-9 konferencija skirta kovo 8. Ačiū labai. Dabar koordinatorių posėdis. In two minutes coordinators meeting here. Okay.